Protokolas šio posėdžio bus pateiktas kitos sesijos pradžioje priimti. Jeigu nėra prieštaraujančio, aš tokių nematau, tuomet rezoliucijas pateiksiu tam, kam reikia. Sesija baigiama, greitai ir saugiai grįžkite namo.